can start our meeting. <coughs> Galime pradėti posėdį. Vakar po pietų įvyko koordinatorių posėdis. Aš jums pateiksiu jų pasiūlymus kuriuos jie vakar pateikė. Pirmiausia, koordinatoriai pasiūlė paprašyti leidimo parengti du savos iniciatyvos pranešimus apie intelektinių teisų įgyvendinimą vidaus rinkoje ir apie EPSO. Tai yra personalo atrankos tarnybos veiksmingumą, parenkant darbuotojus dirbti agentūrose. Taip pat pasiūlyta 210 surenkti keletą klausimų. Ir pateikė preliminarų sąrašą. Visų pirma, dėl Google ketinimo skaitmenizuoti paveldą, taip pat dėl Londono, Londono režimo patentų srityje 2008 metų įgyventinimo ataskaita dėl asmenybės teisų, ypatingai susijusių su Romos 2 ir Briuselis 1 reglamentų įgyvendinimu, apie Europos teisinę kultūrą, teisės specialistų rengimas dėl deontologinių klausimų susijusių su įmonių valdymu, dėl sutarčių teisės būklės, dėl tarptautinių problemų susijusių su civiliniu statusu. Koordinatoriai taip pat siūlo atnaujinti autorių teisių darbo grupės darbą Jie taip pat nutarė, kad ponė Galu bus atsakinga už e, intelektinių teisių įgyvendinimą vidaus rinkoje. Pone Volis atsakinga už reglamento EC 864-2007 pakeitimus e, dėl nesutartinių įsipareigojimų, tai yra Roma 2 ponas Mesi. Atsakys už Eurodatą ir Europolo klausimais rengiamą pranešimą ponia Lichtenberg renks nuomonę apie veiksmų planą dėl organų donorystės ir transplantacijas ir bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Nuomonę apie EPSA renks e, dar vienas kolega. Taip pat nuspręsta paskirti pranešėją dėl Google projekto skaitmenizuoti pasaulio knygų paveldą. Taigi grįžtame dabar prie darbuotvarkės. 13 darbo atvarkės punktas. Jisai susijęs su protokolu dėl išlaikymo prievaliams taikytinas teisės. Ir ponė Volis pasisakys, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos turėtų turėti pranešimo projektą prieš save. Tai nesudėtingas klausimas, nes parlamentų paprasčiausiai prašoma pritarti tam, kad bendryje prisijungtų prie Hagos protokolo. Tai dokumentas, kuris kilo iš Hagos konferencijos dėl tartautinės privačiosios teisės ir kad bendryje galėtų prisijungti prie protokolo dėl išlaikymo prievalėms taikytinas teisės. Tai yra susijęs su reglamentu dėl, dėl išlaikymo prievalėms taikytinas teisės ir čia mes vėl turėtume laikyti, e, taikyti procedūrą, kai e, tų teisių kreditoriai ir e, skolininkai yra kitose valstybėse narėse. Čia mes matome tam tikrą persikryžiavimą tarp e, ES reglamentų ir Hagos konvencijos ir e, mes išsprendžiame šią problemą prisijungdami prie taikytinos teisės protokolo, o tai reiškia, kad įgyvendinimo tikslams E, tos e, skolininko prievalės gali būti įgyvendintos paprasčiau. E, tai yra ne kontroversiškas pasiūlymas ir parlamentas galėtų jam pritarti kuo greičiau. Tai tiek ir norėčiau pasakyti, kaip priedą prie to, ką mes esame nuveikę oficialiai ir reikia šį reikalą užbaigti. Pirmininkas, ar būtų klausimų? Ne. Tai tada taip ir elkimės. Keturioliktas punktas. Sveikinu ponę Margaret Fellinger, kuri yra žinių ekonomikos direktorato Europos komisijoje vadovė, ponė Šiolinger, žodis jums. Dėkuoju. Labas rytas, ponas pirmininkė, komiteto nariai. Komisija džiaugiasi turėdama galimybę komiteto nariams pateikti, pristatyti mūsų neseną komunikatą dėl intelektinės nusavybės teisų įgyvenimo vidaus rinkoje intelektinės nusavybės teisės yra vis svarbesnis Europos verslo turtas. Kad Europos verslas galėtų konkuruoti tarptautiniu mastu, būtina nuolat investuoti į naujoves, kurti vis sudėtingesnius produktus ir paslaugas ir ginti jas. Yes veiksmingas intelektinės nusavybės teisių gynimas yra gyvybiškai svarbus Europos konkurencingumui, augimui ir užimtumui Europoje. Tačiau intelektinės nusavybės teisės, teisėms vis labiau kyla e, padirbinėjimo ir piratavimo grėsmė. Ir ši grėsmė jau pasiekė labai aukštą lygį. Padirbtų prekių apyvarta nuo 5 milijardų e, jungtinių dolerių pastaruoju metu išaugo iki 500 milijardų. Ir tai parodo problemos mastą. Deja, e, tos problemos mastas ne visada visiškai suprantamas. Visuomenė nuomonė galvoja, kad piratavimas, padirbinėjimas daugiausia susijęs su prabangos prekiamis. Bet tai netiesa, tai susijęs su visomis prekiamis ir paslaugomis ir ūkiu apskritai. Padirbinėjimo ir piratavimo pasiekmes Europai yra labai prastos skaičiuojama, kad pasaulio mastu piratavimas, padirbinėjimas e, pasaulyje kainuoja 2,5 milijono už e, darbo vietų, o Europoje 100 tūkstančių darbo vietų. Antra vertus, tai kelia grėsmę vartotojų saugai ir sveikatai. Padirbinėjimas apima maisto prekes, gėrimus, kosmetiką, e, elektroninę įrangą, atsarginės dalis automobiliams, elektronikos prekiams ir vaistus. Tai e, veda prie labai svarbių, labai didelių nelaimingų atsitikimų, mobilus telefonai sproksta vartotojo rankoje, e, vaikai žaidžia su žaislais, kurie yra toksiški. Ir nepaisant to visuomenės e, nuomonėje ta grėsmė nėra pakankamai suprantama. E, padirbinėjimas ir piratavimas turi ir e, stiprų poveikį visuomenių gyvenimui. E, valstybės narės praranda didelės įplaukas į biudžetą mokesčių prasme. Neturime bendrų europinių skaičių, bet jungtinėse valstijose dėl padirbinėjimo ir piratavimo Junktinėse valstijose buvo nesurinkta 62 milijardai jungtinių Amerikos dolerių mokesčių. Jeigu pabandysime perkelti tuos pinigus į ES, pamatysite, kiek daug prarandame investicijų prasme. Tai ypatingai svarbu ekonominės krizės laiku. Na ir pagaliau padirbinėjimas ir piratavimas turi kitus e, aspektus, nes šie reiškiniai tapo svarbi e, organizuoto nusikalstamumo ir netgi tarptautinio terorizmo finansavimo šaltiniais. Organizuotas nusikaltimumas vis labiau uh, e, užsieima padirbinėjimu ir piratavimu, nes ten gaunami pelnai yra daug aukštesni negu kitose nusikaltimo uh, srityse, nes galimybė būti sugautam yra nedidelė, o nuobaudos taip pat nėra tokios aukštos. Ir tai verčia mus a, tobulinti intelektinių a, teisių apsaugos sistemą. Nuo 2004 metų kuriama atitinkama teisinė bazė, o 2003 metais priimtas muitinės reglamentas, kuris leidžia e, konfiskuoti padirbtas prekes ant e, valstybių narių sienų. Kol kas taryboje dar blokuojamas vienas svarbus teisės aktas. Mūsų teisinėje bazėje turi būti visa virtinė papildomų įgyvendinimo priemonių, kurios e, padėtų praktiškai gyvendinti intelektinės nusavybės teisės. Ir būtent apie tai kalba mūsų pastarasis komunikatas. Taigi siūlome visą virtinę praktinių, nereglamentuojančių priemonių, kurios turėtų intelektinės nusavybės e, teisėjų gyvenimą Europoje padaryti veiksmingesnį. Pirmiausia, eina kalba apie Europos stebėsnios institucijos įkūrimą kuris stebėtų padirbinėjimo ir piratavimo reiškinį, analizuotų, rinktų ekonominės ir kitokias, ekonominę ir kitokią informaciją susijusią su šiais reiškiniais ir pateiktų mūsų valstybėms narėms ir Europos parlamentui kasmetinę ataskaitą apie problemos mastą ir apriepti, apie tendencijas ekonominė prasme, apie poveikį visuomeniai, tame tarpe poveikį Europos vartotojų sveikatai ir saugumui. Tada turėtume e, daugiau e, peno formuodami savo politiką. Ir tai e, pasidarys Europos parlamento pranešimų ir ataskaitų pagrindų. Šiame e, forume dirbtų institucijų ir visuomeninio sektoriaus atstovai, galima būtų keistis geriausią praktiką, skleisti informaciją e, tarp Europos piliečių ir skatinti privataus ir visuomeninio sektoriaus partnerystę. Greta šios stebėsenos institucijos, observatorijos Europoje būtina užtikrinti geresnį administracinį bendradarbiavimą įgyvendinant intelektinės nusavybės teisės tiek valstybėse narėse, tiek ir tarptautiniu mastu. Kai kurios valstybės narės yra sukūrusios nacionalinės koordinavimo struktūras daugelį valstybių narių, tačiau tokių struktūrų nėra. Tai reiškia, kad muitinė, policija, intelektinės nusavybės, institucijos, kitos institucijos dirba izoliuotai, nebendradarbiauja ir netgi nesikeičia informacija. Tokiu būdu prarandama galimybės e, siekti sinergijos ir e, stipresnių poveikio priemonių. Dar daugiau, e, muit statinių srityje nėra struktūrų, kurios užtikrintų bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Taigi konkretūs padirbti produktai gali atsirasti vienoje nacionalinėje rinkoje, bet nėra jokios sistemos, kuri įspėtų panašias agentūras apie e, patirtį su, e, kovojant su tokiais produktais ir koordinuoti įgyvenimo veiklą visoje Europoje. Tad mums nedelsiant reikia geresnio bendradarbiavimo, geresnių bendradarbiavimo struktūrų ir atskirai valstybėse narėse ir tarptautiniu mastu. Na ir pagaliau komisija siūlo, kad mes surinktume atstovas iš įvairių ūkio sektorių drauge ir pabandytume pasiekti tarp jų laisvanoriško sustarimo dėl pramonės bendradarbiavimo. Viena sritis, e, kur e, tai galėtų būti prioritetu, yra padirbtų prekių pardavinėjamas e, internetu. Tokia prekyba nėra padirbinėjimo šaltinis, bet tapo pir, padirbtų produktų uh, pardavimo metodu. Ir šia prasme e, e, perkinė daro e, žalą Europos vartotojams ir vartotojams. Toksai formas galėtų intelektinių teisių turėtojus bei vartotojus geriau bendradarbiauti siekiant išspręsti šias problemas. Iš esmės, Tokias yra priemonės, kurias mes siūlome ir mes tikimės, kad jūsų mm, komiteto nariai parems mus. Mums taip pat reikia postumio mūsų darbė šio, e, šioje svarbioje srityje. Dėkuoju už dėmesį. Frolingė. E. Ačiū poniai Frolinger, dabar ponia Galiu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Margo Frölinger už tai, kad atvyko į posėdį. Jos pristatymas labai įdomus. Aš džiaugiuosi šią komisijos iniciatyvą atidžiau aiškintis e, padirbinėjimo ir piratavimo problemas ES. Komisija sąžininkai pripažįsta, kad e, padirbinėjimas tokių prekių kaip vaistai ir kitų prekių, kelia rimtą pavojų, be kita ko ir visuomenės sveikatai. Todėl džiaugiamės, kad ruošiamasi stiprinti kovą su tomis blogybėmis. Vis dėlto tekste nepaminėta keletas dalykų, kuriuos aš norėčiau paminėti. Visų pirma, Europos stebėsenos institucija, observatorija, tai yra puikus pasiūlymas, tačiau tai tik pirmas žingsnis. Įdomu, ką komisija numato, kai bus surinkta visa reikima informacija, kai bus atlikta analizė ir išsamus įvertinimas. Kas vyks po to, kokie stebėsinos veiksmai bus vykdomi. Antras man rūpintis klausimas būtų toks. prekių padirbinėjimo priežastis, ko gero, yra ta, kad visuomeniai padirbinėjimas ir piratavimas atrodo visai primtini dalykai, moralinių požiūrį primtini, todėl reikėtų daugiau dėmesio skirti visuomenės švietimo kampanijoms vietos nacionalinių ir ES lygmenių. Turėtų dalyvauti visos suinteresuotos šalis valstybinės institucijos, prekybos organizacijos, visuomeninės organizacijos. Būtent visuomenės švietimu mes turėtume užsiimti, turėtume atkreipti piliečių dėmesį į žalą, kurią daro padirbinėjimas ir piratavimas. Trečia. Akivaizdu, kad susidurėme su tarptautinė problema. Ką dar be susitarimų su Kinija jūs numatote? Kokius susitarimus su trečiosiomis šalimis? Pavyzdžiui, kaip dėl susitarimo su Indija? Šioje srityje Indija yra labai svarbi šalis. Taigi mane domintų sustarimai su Indija taip pat su JAV, nes kova su padirbinėjimu yra akivaizdžiai tarptautinė problema. Ketvirta. Galima išskirti du padirbinėjimo etapus - gamybą ir paskirstimą, distribuciją. Ir galima būtų apibriežti tas valstybės, kur tos prekes yra gaminamos. Mums reikėtų daugiau informacijos apie tai, kaip vyksta darbas su direktyva dėl baudžiamųjų sankcijų, kuri dabar svarstama taryboje. Pirmininkaujantį valstybė mus galėtų suteikti tos informacijos. Penkta. Mažos ir vidutinės įmonės, jų klausimas, apie tai daug kalbama. Vienas iš geriausių būdų joms apsaugoti, sukurti daugiau darbo vietų, būtų Europos patentų sistemų sukūrimas ir atitinkamos teisinės apsaugos priemonės. Tačiau kol kas tie darbai dar ne iki galo atlikti. Taip pat turėtume aptarti įvairias techninės nuostatas dėl prekių ženklų įtvirtinimo ir apsaugos. Mums teks šitos klausimus dar svarstyti, harmonizuojant sistemas. Taip pat noriu pakalbėti apie elektroninę priekybą. Aš džiaugiuosi komisijos pradėtų dialogų su suinteresuotomis šalimis, siekiant sustiprinti pasitikėjimą elektroninę prekybą, nes tai yra tokios prekybos pagrindas. Taip pat reikėtų svarstyti alternatyvius ginčių sprendimo būdus. Vis dėlto mums prireiks teisinių sprendimų ir tikiuosi, kad teisinių priemonių pasiūlymai mums bus pateikti per ateinančius metus. Ačiū toliau, ponas. Masi. Ačiū pirmininkė. Komisijos direktorato direktorė žodžiu mums pateikė pristatymą ir aš iš jo supratau, kad ar girdite, ką aš sakau? Atrodo, kad taip. Taigi komisija išdėstė šiek tiek primityvę mintį, kad reikėtų kurti naują agentūrą. O tai, mano nuomonė, keltų pavojų bendrijos teisės vienoviai. Neužmirškime, kad susidurime su ekonominė krize ir dabar nelaikas kurti naujas įstaigas ar agentūras. Ypač tokias, kurios kišis į valstybių e, nacionalinius, nacionalinio suverenumo reikalus. Ką tik Arijoje įvyko referendumas jo rezultatas teigiamas, bet dabar tikrai nelaikas siūlyti kurti institucijas, kurios pažeistų bendrijos ir nacionalinės teisų pusiausvyrą. Norėčiau išgirsti kitokį pristatymą, kuriame nebūtų kalbama apie tokios agentūros steigimą. Ačiū. Engström, ponas Engström. Turiu prisipažinti, kad mane šis pristatymas apie komunikatą šiek tiek suglumino, nes kalbama apie mm, padirbinėjimą ir piratavimą. Piratavimas nėra teisinė savoka bet iš trečio puslapio tekste supratau, kad čia kalbama apie autorių teisų pažeidimus, pavyzdžiui, neteisėtą apsikeitimą kompiuterinėmis bylomis ir taip toliau. Bet tai yra visiškai nesusiję, skirtingi klausimai. Padirbinėjimas. Tai prekių padirbinėjimas ir mes su, visi sutarėme, kad su tuo reikia kovoti, o nuomonės gerokai skiriasi dėl keitimosi kompiuterinėmis bylomis. Ir sumaišydami, apjungdami šitas dvi problemas, mes prarandame aiškumą. Komisijos atstovė pateikė įvairių pavyzdžių, pavyzdžiui, apie pavojų sveikatai ir saugumui. Akivaizdu, kad jinai kalbėjo apie prekes, prekių padirbinėjimą. Turbūt nekils pavojaus sveikatai dėl kompiuterinės bylos atsisiuntimo. Taigi gerai būtų, jeigu jūs atskirtumėt tas dvi problemas. Viena vertus prekių padirbinėjimas ir kita vertus autorių teisų pažeidimai keičiantis kompiuterinėmis bylomis ir e, panašus dalykai. Reikėtų atskirti tas dvi problemas. Ačiū. Aš nebuvau viena iš tų narių EPP partijoje, kuri dirbo su intelektinių teisių apsauga. Labai gerai, kad labai svarbu, kad mūsų priimami teisės aktai būtų grindžiami faktais, įrodymais. Taip mums būtų lengviau įtikinti uh, vyriausybės ir taip pat suinteresuota šalis, kad mums reikia teisinio reglamentavimo šitoje srityje. Su šiuo klausimu jau dirbu kokį dešimtį metų ir aš sutinku su komisijos atstove, kad situacija blogėja, tai matyti ir iš BPO ataskaitų. Aš nepritariu ponui Engströmui, kad piratavimas tai ne tik keitimasis failais. Tai yra dalis piratavimo bet eina kalba ir apie skaitmeninį turinį, kurį galite nusipirkti, tarkim, kad ir gatvėje. Nemažai tokių prekių atvyksta iš Kinijos. Kai vadovau vidaus rinkos komitetui, aš nuvykau į Kiniją, kad susipažinčiau su situacija. Ir Šanhaja vyksta milžiniška, milžiniška veikla susijusi su piratavimo prekiamis. JAV, kaip ir ES, yra didžiausia eksportuotoja tokių prekių. Aišku, dabar mes susidurime su ekonomikos ir finansų krize, prarasime 60 tūkstančių darbo vietų. Ir todėl mes privalome stengtis apsaugoti darbo vietas ir siūlyčiau kolegoms susipažinti su būsima ataskaita, kurią rengia Europos profsąjungų asociacija dėl darbo vietų praradimo. Aš tikiuosi, kad e, profsąjungos atstovai galės pristatyti tą ataskaitą ir čia. Taigi aš džiaugiuosi, siūlome observatoriją. Aš atstovauju vienam regionui, Junktinės karalystės. Ir galiu pateikti įvairių pavyzdžių. Pavyzdžiui, kai yra klastojimas e, futbolo komandos e, apranga ar marškinėliai, kurie yra nekokybiški ir parduodami gatvėse. Aš noriu taip pat užduoti vieną klausimą dėl dabar galiojančių teisės aktų, kai jie nepakankamai susiję, nepakankamai koordinuojami. Civilinės teisės teisės aktai galioja jau daug metų, tačiau vyriausybėms sunku keistis informaciją, nes tam trukdo duomenų apsaugos tam tikros nuostatos. Norėčiau, kad komisija apie tai pakalbėtų, ką jį ketina daryti, kaip rasti tą pusiausvyrą tarp skirtingų teisių - individuo teisių, vartotojų teisių, tačiau taip pat kaip tai suderinti ir su darbo vietų apsauga ES. Taigi turime užtikrinti kovą su padirbinėjimu ir piratavimu, tačiau taip pat ir užtikrinti tam tikras teisės. Man taip pat malonu, kad dirbama su baudžiamųjų sankcijų direktyva. Aš tikiuosi, kad nebus e, susitarta dėl baudžiamųjų sankcijų taikymo vartotojams, tačiau tos sankcijos turėtų būti atgrasančios. Už tai aš visada pasisakiau. Ir tikiuosi, kadai padės sustabdyti organizuotas nusikalstamas grupuotės, kurios pardavinėjo tokias prekes. Taigi, tikiuosi, kad e, įsigalios tam tikros priemonės viena vertus ir švelnios priemonės, bet kita vertus ir griežtesnės teisinės priemonės, kurios užkirstų kelią tokiems nusikaltimams. Pone Lichtenberger. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasigilinti į tą klausimą, kad iš tikrųjų turėtume būti atsargesni, kalbėdami apie tokius elementus, apie kuriuos dabar mes kalbame, būtent, kad jų nemaišytume nes tada bus e, svarbus klausimas, ar iš tikrųjų tos priemonės bus tokios veiksmingos ir efektyvios, kokie mes norime. Pirmas, dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, e, diskusijoje manim visą laiką trikdo, kad e, žala, sum, žalos suma, apie kurią kalbama, čia absoliučiai skaičiais išreiškiama, aš čia atlikau tam tikrą tyrimą pavyzdžiui, e, kokia žala atsiranda parsisiuntus e, tam tikrą e, dainą, pavyzdžiui, arba failą, arba bylą. O iš tikrųjų, tuo met apskaičiuojama žala taip, tarsi mes būtume parsisiuntę visą kompaktinę plokštelę su visomis dainomis. Tačiau, kodėl aš turiu pirkti visą kompaktinį diską, jeigu man reikia tik tai vienos dainos, kaip vartotojui? Ir aš esu čia neproporcingai nubaudžiamas aš galiu tiesiog įsigyti gal tą dainą internete. Čia šitas klausimas neišspręstas. Ir man e, trūksta e, tokio dalyko dabar čia kalbantis. E, man trūksta būdų, kaip galima legaliai ir, legaliai ir tinkamų būdų pasiūlyti jaunimui įsigyti tam tam tikrų produktų internete, nes e, e, jauni žmonės neturi, pavyzdžiui, kreditinių kortelių, neturi ko užmokėti internete, jeigu jiems reikia, pavyzdžiui, skambučio mobiliajam telefone. Jie galėtų e, sumokėti, pavyzdžiui, 2-3 eurus už tam tikrą skambutį, skambučio melodiją, tačiau jie to negali. Be, jie, nes jie neturi kreditinės kortelės. Man būtų labai svarbu, kad panašiai kaip ir e, mokant telefono sąskaitas, čia būtų surastas būdas, kuris leistų ir jauniems žmonėms pasinaudoti interneto platformomis ir rasti ten kažką ir sumokėti už šitą produktą. Nes iš tikrųjų mes dabar tą jaunimą priskiriame e, piktiems piratams, kurie parsisiunčia nelegaliai dainas arba, arba įvairius produktus iš interneto. O tai yra neteisinga. Taip mes galėtume, pavyzdžiui, negi paskatinti pramonę, jeigu jaunimas galėtų sumokėti už savo produktus. Taigi, iš tikrųjų, yra daug trūkumų. E, visų pirma, e, pagrindinė vartotojų grupė negali netgi pasinaudoti gali, savo galimybėmis. Tai yra didžiausias trūkumas. Ir čia dar vienas dalykas dėl šito skaitminio turinio, kuris yra, pavyzdžiui, kaip aparatinė įranga parduodamas kopijomis gatvėse. čia tokiu atveju mes e, kalbame apie kitą dalyką. Tai yra iš tikrųjų intelektinės nusavybės e, pažeidimas, nes tai yra piratinė, piratinė kopija, tai yra visai kita e, kategorija. Ir visai nepriskaičiau to dalyko kelioms dainoms, kurias pasisiunčia jaunas žmogus iš interneto. Ir ko man trūksta šioje srityje, tai yra būtent vartotojų teisų apsaugos klausimas šioje e, visoje srityje mes per mažai atsižvelgėme į vartotojų teisės. Čia mes neturime nei suformuoluotų teisių, nei mes turime e, tam tikrų vykdymo, įgyvendinimo tų teisių būdo. E, šitas aspektas, aš manau, e, turėtų būtinai būti įtrauktas į mūsų diskusiją ir naujus teisės aktus. Galbūt jūs nesutiktumėte su šitą modelį, kurį siūlau, tačiau mes e, norime sukurti bendrą žinių e, ir kultūros forumą, kultūros visuomenę Europoje. Ir manau, kad tai prisidėtų prie šitos kultūros kūrimo. Manau, tos dalykus reikia atsižvelgti. Man dar atrodo, e, kad kyla problemų, pavyzdžiui, baudžiamojo teisėje. Pavyzdžiui, nuspręsti, kokio dydžio ir griežtumo yra bausta tačiau neapibrėžus e, pačios baudžiamosios veikos tiksliai. Pavyzdžiui, jeigu mes e, naudojamės tam tikromis kopijomis. E, mes iš tikrųjų laikomės tokios tendencijos nesikišti į baudžiamąją teisę. Čia ne veltui ir taryba šiek tiek dvėjoja dėl šito. Ir e, čia tokiu atveju aš nemanau, kad individualaus kaltinimo tvarka galėtume e, leisti persekė, baudžia, e, vykdyti baudžiamai persekėjimą, pavyzdžiui, dėl falsifikavimo arba dėl piratavimo. Pavyzdžiui, mes susidurėme su tokia problema, kad, pavyzdžiui, originalios e, tam tikrų e, produktų detalės yra pernelyg brangios. Ir pavyzdžiui, regionuose, kurie, kuriuose pragyvenimo lygis yra netoks, e, netoks aukštas, iš tikrųjų yra pakankamai sunku įsigyti tų detalių ir nėra m, pakankamai lėšų. Todėl būtent ir atsiranda tie netinkami produktai, kurie pardavinėjami internetu, nes būtent jie yra pigesni. Čia iš tikrųjų mes apie e, interneto prekybą kalbame jau penkerius metus. Tačiau mes turime vis dėlto daryti tam tikrą skirtį tarp, e, e, tarp tikros nusikalstamos veikos ir tarp neleistino arba nebūtino kriminalizavimo tam tikros veiklos. Dar paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, aš norėčiau jeigu, kad Europos kultūra, jeigu kalbame apie falsifikavimą, apie patentus, gintume Europos kultūrą, būtent kuri būtų pagrista patentų teisės e, pagarba. Ir kad Ir iš tikrųjų, e, jeigu tos kultūros nėra, tai būtent tada ir kyla didžiausia žala mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir iš tiesų e, mes turėtume e, didžiuotis ir ginti mūsų patentų, patentų kokybę būtent transatlantinėse santykiuose arba su trečiosiamis šalimis. Ponas Ekstrimas nenorėtų pasisakyti trumpai, kaip supratau. Aš tikrai norėjau e, e, atsakyti į ponios kolegos Makartį pastabas. Iš tikrųjų tiesa, kad e, gatvėse parduodama daug kompaktinių diskų ir DVD diskų. Tačiau tai yra Kinijoje, tai nėra labai įprastas dalykas Europoje. Tai būtent e, tose vietose, kur yra plačiajuošio interneto ryšys, ten nėra pardavinėjami gatvėje kompaktiniai diskai. Tai yra organizuotas nusikalstamumas susijęs su intelektinės nusivybės pažeidimais. Iš tikrųjų, e, e, vaikai, jeigu jie turi plačiajos interneto ryšį, tai jie pasisiunčia iš interneto tuos produktus. Tai kamgi pradavinėti tuos kompaktinius diskus gatvėje, jiems nereikia to. Uh, Tačiau e, kit, kitose valstybėse, kur yra infrastruktūra netokia išvystyta, iš tikrųjų ten, ten pardavinėjami kompaktai. Iš tikrųjų, tai yra didesnė problema. E, e, todėl mes turėtume gal labiau kreipti dėmesį į internetinį ryšio panaudojimą šitą nusikalstamai veikai, o ne į kompaktinį diskų pardavinėjimą gatvėse. Iš tikrųjų, ilgas kalbėtų sąrašas, todėl kalbėkite trumpai, prašau. Čia iš tikrųjų, kai ateis jūsų eilė, tada kalbėsite. Tačiau aš manau, kad vis dėlto, kad aš remiuosi faktuose. Jų, visų jūsų nuomonės yra svarbios, tačiau laikomės bendros tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, e, komisija turėtų atlikti daugiau konkretesnių veiksmų ir, ir, ir daugiau daug ryštingesnės veiklos, būtent e, kovodamas su klastojimu ir piratavimu. Nes, nes kitu atveju mes tiesiog gydysimės netinkamais vaistais, suklastotais vaistais. Piratavimas ir e, klastojimas neatsirado vakar, tai nėra naujas reiškinys. Ir aš nesuprantu, kodėl mes turėtume kurti tokį e, stebėjimo centrą, kuris e, kontroliuotų šios, šios reiškinius. Nes tos informacijos pakankamai pakanka. Aš paskatinčiau komisiją gal to žengti toliau ir e, pateikti pasiūlymą, kuris susijęs būtų ir su, e, su baudžiamai atsakomybė. Būtent e, kaip numatyta už klastojimą ir piratavimą. Nes aš manau, kad šie abu reiškiniai daro neigiamą poveikį ekonominiai Europos plėtrai. Ir jeigu visi sustos e, išradinėti įvairius produktus arba paslaugas, tai e, ir visi tik tai klastos, tai iš tikrųjų ne tik bus prarandamos darbo vietos, bet e, nustos vystytis ir pati ekonomika. Manders, please. Manders, prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Aš tik tai kalbėsiu trumpai. Taigi, ką mes iki šiol pastebėjome diskusijoje, mums reikia aiškių teisės aktų dėl, dėl intelektinių teisių. Ir e, mano išvada būtų tokia, mums reikia sažiningo ir aiškių teisės aktų. Ir aš pasveikinčiau komisiją, kad jis žengė žingsnį tą, tą e, e, linkme. Mes norėtume vis dėlto sutvirtinti Europos patentą, kad nebūtų nekiltų problemų valstybėse narėse. Mes turime pagerinti ir dabartinius teisės aktus. Tačiau aš norėčiau dar pateikti kelias pastabas E, reaguodamas į e, kolegų komentarus. Taip, jūs turite sumokėti už e, intelektinės savybės teisės. Ir iš tikrųjų, trejus metus mes naudojame mopedų, kuris kainuoja 3000 eurų. Mes turime rasti tinkamą sprendimą, nes mano šalyje, nes mano šalyje žmonės nori vartoti narkotikus. Ir iš tikrųjų vyriausybė pasiūlė e, sprendimą, kad mes turėtume atsižvelgti į tai. Mes nenorime iš tiesų e, mokėti už intelektinės nusavybės. Ir aš e, sutinku su panu Partu, kad mes neišan, mes sutarėme ne su nauju reiškiniu. Ir mes turime surasti alternatyvą, į, e, kokį sprendimą pasiūlyti vartotojams, jeigu nenori mokėti per daug. Todėl mums reikia pagerinti mūsų teisės aktus susijusius su uh, intelektinė nuosavybės teisėmis. Ir kai mes tai pasieksime, mes iš tikrųjų mes būsime geriausia, e, labiausiai išvystyta žiniomis pagrįsta visuomenė pasaulyje. Pane Makartė, atsiprašau, bet dar kartą vis tiek noriu pasakyti, nes uh, ponios galo viena iš užduočių yra paaiškinti tą problemą. Aš tikiuosi, kad e, mano kolega atvyks į Mančesterį, į mano rinkiminę apygardą pakalbėti apie piratavimo problemą ir persisiuntinėjimus. Labai norėdama aš savo garaže ar kieme galėčiau pasinaudodama kompiuteriu gaminti kompaktinius diskus ir, ir pardavinėti, tai nėra sudėtinga ir kai kurie žmonės taip daro ir daugybė žmonių vakarų pasaulyje tai daro. E, skaitmeninis turinys patenka į juodąją rinką, aš žinau, mačiau savo akimis, buvau ten e, su policijos, muitinės pareigūnais. Taigi ponas Engstromas tikrai galėtų atvykti į Mančesterį pasižiūrėti, kas vyksta gatvėse. Mes turime skaičių, žinome, kiek nesurinkama mokesčių ir e, praktiškai to užtektų pastatyti keturias regioninės ligoninės Junktinėje karalystėje. Taip pat noriu sureaguoti į ponios Lichtenberg pasisakymą. Niekas nenori pulti ir bausti vaikų, kurie persisiunčia vieną ar kitą failą. Nepriimu pasakymo, kad 2009 metais nėra galimybės parsisiųsti muziką pigiai. Egzistuoja apie 400 tokių tinklapių, kur tai galima padaryti. Tai aš nesakau, kad reikia bausti tokius jaunuolius, e, bet reikia daugiau informacijos, daugiau prieigos e, jaunimui nuo 14 iki 23 metų, nes egzistuoja tam tikra bendra kultūra. Bet aš manau, kad reikia kovoti su masinėmis organizacijomis, e, kompanijomis, kurios teikia nemokamą reklamą, bet taip pat ir siūlo nemokamą muziką. Tokios kompanijos kaip Pirate Bay, jos turi būti persekiojamos. Ačiū. Frölinger, do you want to? Pone Frölinger, ar jūs norėtumėt ką nors pasakyti kaip e, prelegentė? Jeigu leisite, panas pirmininkė, norėčiau atsakyti į tuos klausimus, kurie buvo tiesiogiai užduoti komisijai. Pradėsiu nuo klausimų susijusių su stebėsenos institucija. Ir gal e, nuo paskutinio klausimo, kurį pateikė ponas Budu. Kodėl mums reikia stebėsenos institucijas, kodėl reikia daugiau informacijos? Ar mes neturime duomenų? Taip, duomenų turime. E, jie paremti muitinės konfiskuotų prekių informacija iš policijos, OECD ir kitų organizacijų, bet nėra bendros metodologijos e, tiems duomenims rinkti, analizuoti, kaupti ir daryti išvadas. Na, o kitose srityse turime tik tai privataus sektoriaus surinktą informaciją. Pastaroji yra ginčitina ponia Lichtenberger labai aiškiai akcentavo, kad galima bijoti skaičiais, kuriuos pateikia muzikos industrija. Taigi mums e, norint formuoti politiką pasiremiant informaciją, reikia nepriklausomai surinktų ir aiškių duomenų. Ir stebėsnos institucijos vienas iš davinių toks ir būtų. Pana Gelas klausė komisijos, o kaip komisija elgsis vėliau, kada jau pradės stebėsnos institucija dirbti. Na, visų pirma, ši institucija turėtų pradėti renkti kasmetinės ataskaitas, pasiremdama aiškiais patikimais duomenėmis, o tie duomenys tada taptų pagrindu diskusijai tame tarpe ir šiame komitete dėl naujosios politikos tikslų. Tai nereiškia, kad mes turėtume teikti naujas teisėkuros iniciatyvas be aiškaus to reiškinio supratimo ir to reiškinio pasiekmių suvokimo. Ir dar viena iš svarbių problemų, kurią paminėjo mm keli komiteto nariai yra vartotojų informavimas ir švietimas, ypatingai jaunų vartotojų. Ir tai būtų kaip tik vienas iš tokios observatorijos tikslų įvertinti dabartinės informacijos kampanijas, suprasti, kurios iš tokių kampanijų yra veiksmingos, kurios ne ir kaip galėtume uh, vieni iš kitų pasimokyti ir e, renkti geresnės, veiksmingesnės e, informacinės švietimo kampanijas. Tai būtų dar vienas labai aiškus uždavinys tai stebėsnos institucijai. Pone Galo taip pat kėlė klausimą dėl tarptautinio konteksto. Komisija yra užmesgusi dialogą su visa virtinė trečiųjų šalių, ypatingai su Kinija, o taip pat ir su Rusija ir Ukraina dėl uh, tarptautinės nusavybės teisių apsaugos pagerinimo. Taip pat e, vedame dėrybas dėl laisvos prekybos sutarčių, stengdamėsi užtikrinti, kad kiekviename tokiame sustarime būtų labai aiškus skyrius dėl intelektinės nusavybės. E, parlamento narė klausė apie Indiją, turiu pasakyti, kad kol kas e, prekybos E, laisvos prekybos sutarties dėrybos su Indija yra e, užblokuotos, turime stengtis jas atblokuoti ir tame tarpe toliau dirbti su intelektinės nusavybės teisės apsaugos problema. Keli komiteto nariai kėlė e, baudžiamosios e, atsakomybės problemą. Turime labai aiškiai suprasti, ir tai pasakė ponia Bekasi, E, niekas nekalba apie baudžiamąjį vaikų ar jaunimo persekiojimą už tai, kad jie parsisiunčia keletą dainų per internetą. E, baudžiamosios sankcijos turėtų būti taikomas, kai e, piratavimas ar padirbinėjimas, klastojimas vykdomas komerciniu mastu. Komisija yra pateikusi atitinkamą pasiūlymą, jam pritarė Europos parlamentas, bet jis yra blokuojamas e, taryboje. Galbūt e, čia yra pirminkiaujančio Švedijos atstovų ir jie galėtų paaiškinti, kokia dabar yra situacija. Bet tarptautiniu mastu svarbiausia yra štai kas. Dabar draugė su kolegomis iš e, prekybos direktorato derimės dėl e, kovos su klastojimu ir piratavimu sutarties, vadinamosios aktą. Čia kalbame su svarbiausiais prekybos partneriais JAV ir Japonija, bet taip pat ir su trečiosiamis šalimis, kurios yra e, padirbtų ir piratavimo būdu pagamintų produktų šaltiniais. Dar buvo klausimas apie technologinių priemonių standartizavimą ir gyvendinimą. Ir iš tikrųjų tokios techninės priemonės yra vienas iš būdų įmonėms apsisaugoti nuo klastojimo ir piratavimo. Jos gali būti naudojamas, pavyzdžiui, farmacijos pramonėje, kad galima būtų identifikuoti originalius produktus. Mes išanalizavome pramonės galimybę geriau bendradarbiauti, kuriant bendras technologijas e, ir sukuriant tokių technologijų kritinę masę. Kol kas technologijos skiriasi ir e, vartotojai pasimeta tarptų įvairių metodų, kurie leistų identifikuoti ar atskirti tikruosius produktus. Bet tai yra mūsų ateities darbai. dėl pono Engstremo pastabų, dėl skirtumo tarp padirbinėjimo, klastojimo ir, e, ir, ir, ir piratavimo. Taigi e, iš vienos pusės e, autorinių teisų pažeidimo ir padirbinėjimo ir klastojimų. Tai savai mes suprantama, kalbant apie sankcijas, diferencijuoti čia reikia. E, E, yra tikrai skirtumas tarp jaunuolio, kuris persisiunčia keletą e, dainų ir organizuotų nusikaltelių e, grupių, kurios dideliu mastu gamina piratinius DVD ar platina kitokį skaitmeninį turinį. Bet e, teisinė bazė, teisinis pagrindas, kuris turėtų veikti Europoje, negalėtų vien tik tai apsiriboti klastojimu, padirbinėjimu, bet turėtų apimti taip pat ir piratavimą, ypač kai eina kalba apie komercinės apimtis, kai eina kalba apie organizuotą nusikalstamumą ir distribucijos grandinės. Buvo ir keletas kitų klausimų dėl teisinio pagrindo, teisinės sąrangos. Pone Makarti konkrečiai klausė, ką ketiname daryti geriau apibrėždami teisinį reglamentavimą. Komisija mano, kad dabartiniai teisiniai instrumentai, teisinės priemonės kol kas nedėra tarpusavėje, tai, tai, tai, tai pasakytina apie visą eilę, e, visą virtinę direktyvų, autorinių teisų apsaugos, e, duomenų apsaugos ir taip toliau. Ir aš e, turiu pasakyti, kad mastant apie tos stebėsnos institucijos sukūrimą buvo nuspręsta sukurti specialią darbo grupę, kuri pažiūrėtų į tas teisinės sąrangos, teisinės bazės problemas e, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir e, šios analizės pagrindu komisija tada pabandytų aiškiau apibrėžti atskirus e, teisinius klausimus ir tada Europos parlamentui mes galėtume atsiskaityti apie tai. Dėl kitų problemų, kurias kėlė ponia Lichtenberger, pavyzdžiui, dėl atsarginių dalių. Žinote, kad parlamentas e, parėmė komisijos pasiūlymą liberalizuoti teisėtą prekybą atsarginėmis dalimis ir įrašyti e, remonto straipsnį. Deja, e, šis pasiūlymas yra blokuojamas taryboje, bet mes turime skirti e, teisinę prekybą atsarginėmis dalimis e, nuo nelegaliai gaminamų atsarginių dalių. Pagal Prancūzijos policijos duomenys 10 procentų atsarginių dalių parduodamų Prancūzijoje yra suklastotos, padirbtos ir faktiškai yra pavojingos, kelia pavojų vartotojams. Ir aš čia dar kartą sakau, mes kalbame apie teisėtą atsarginių dalių gamybą ir prekybą. Tai reikia diferencijuoti, atskirti nuo suklastotų atsarginių dalių, kurios gaminamos nesilaikant standartų, saugumo standartų ir yra pavojingos. Na ir e, pagaliau kalbant apie patentus, mes puikiai suvokiame, kad Europa turi ginti savo patentų sistemos kokybę. Turi būti, turime būti atsargus, ne, neiti jav keliu, neleisti banaliems e, e, verslo modelių, e, programinės įrangos patentams e, pradėti dominuoti. Mes turime kovoti už patentų sistemos kokybę Europoje, e, turime išanalizuoti, pažiūrėti, kur yra silpnosios vietos ir ketiname apie tai e, taip pat atsiskaityti Europos parlamentui ir šiam komitetui. Bet taip pat jūs aiškiai žinote, kad kol nėra bendrijos patento, komisijos galimybės įgalinti e, pasiūlymus dėl patentų kokybės pagerinimo, tokias galimybės yra labai ribotos. Bet aš sutinku su komiteto nariais, kurie sakė, kad labai svarbu sukurti bilinėjimuose dėl patentų sistemos, e, bilinėjimuose dėl patentų sistemą Europoje Ir draugės su pirmininkaujančia Švedija mes tengiamės e, sukurti sistemą, kuris iš vienos pusės leistų efektyviai ir veiksmingai ginti Europos patentus, bet taip pat e, leistų apsiginti bendryjai nuo silpnų patentų. Pirmininkas dėkoju visiems už aktyvų dalyvavimą diskusijoje. Manau, ties šią problemą dirbsime per visą savo kadenciją, visus penkius metus. Norėtumėte, kad e, kadencija būtų ilgesnė, klausė pirmininkas. Ne. Pone Lichtenberger. Pane komisijos atstovė minėjo aktą. Ir mes e, e, kovojame dėl teisės e, susipažinti su dokumentais. Ir, ir aš norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų mes galėsime susipažinti su dokumentais, atitinkamais dokumentais, nes skaidrumas turi būti užtikrintas. Immediately at my question to the Commission, uh, just... Noriu paklausti komisijos, ar galvojate apie panašios sistemos sukūrimą dėl muzikos ir filmų siuntimosi, kuri būtų panaši į roamingo sistemą, kuri apsaugotų autorių teisės. Ar galvojate apie tokios sistemos sukūrimą? Dėl pirmo klausimo apie aktą Atsiprašau, ponios Lichtenberga, bet jūs turbūt žinote, kad bendrosios rinkos direktoratas neatsakingas už dėrybas dėl aktą. Aš perduosiu jūsų prašymą priekybos direktoratui. Europos parlamentas, žinoma, gali susipažinti su dokumentais. Toliau dėl keitimosi kompiuterinėmis bylomis. Aš pamiršau komentuoti vieną aspektą, tai yra keitimas į kompiuterinėmis bylomis. Šiuo metu mes tarėme su telekomunikacijų operatoriais, teisų savininkais, interneto paslaugų teikėjais. Tarėmės, kaip spręsti šią problemą. Kalbame ne tiek apie prievartinės priemonės, bet labiau apie visuomenės švietimą ir apie tai, ką minėjo ponia Lichtenberger. Tai yra tam tikri teisiniai pasiūlymai. Mes turime išsiaiškinti su autorių, su teisio savininkais, su paslaugų teikėjais, kokie yra mm, tie teisiniai sprendimo būdai, kaip juos galima būtų pritaikyti jaunimo poreikiams. Manome, kad e, neturėtume pulti kurti naujų teisės aktų. Verčiau ugdyti arba stengtis geriau suprasti šį fenomeną ir bendromis jėgomis išspręsti tą problemą. Pirmininkas. Ponas Peroni, jūs kalbėsite paskutinis, nes matau, kad kalbėtojų sąrašas vis tęsiasi, o mums dar reikia spręsti kitus darbotvarkius klausimus. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau aptarti intelektinės nusavybės apsaugą ir vartotojo aspektą. Mane domintų muzikos asmeniam naudojimui klausimas. Tarkime, nusiperku kompaktinį diską ir galiu perkelti muziką į savo kompiuterį arba į atminties kortelę. Norėčiau sužinoti, kokios priemonės egzistuoja, kurios apsaugotų vartotoje, kuris nusiperka kompaktinį diską ir perkelia į elektroninę terpę. Ar jisai, tas vartotojas, pirkėjas privalo išlaikyti originalų diską, kad įrodytų, jog teisė tai įsigijo ar kažkaip kitaip? Tarkime, galite turėti šimtus kompaktinių diskų ir juos perkelti į atminties kortelę. Ar reikalaujama, kad turėtumėt sąrašą tų kompaktinių diskų, kad įrodytumėt, jog teisėtai įsigijot ar perkelėt juos į elektroninę terpę. Aš esu šį klausimą uždavęs ir anksčiau negavau atsakymo. Tarkime, aš turiu 2000 dainų, kurias visiškai teisėtai, kurias visiškai teisėtai parsisinčiau į savo grotuvą arba kompiuterį. Kas atsitinka tuo atveju, jeigu aš negaliu įrodyti to, kad teisėtai tas dainas įsigijau? E, pirmininkas, aš siūlau, kad jūs atsižvelgtumėte į šį, šias pastabas, nebūtinai privalote atsakyti dabar. Apgailestauju, bet e, turime aptarti dabar kitą darbo tvarkės punktą. 18 klausimą. Politikos departamento pristatymas piliečių teisės ir konstituciniai reikalai.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 Ačiū pirmininkė. Prašau tęsti posėdį. Ačiū pirmininkė. Šiek tiek neįprasta, kad parlamento tarnybų atstovai kalba posėdėje, tačiau sutikome tai padaryti, kad nereikėtų kartoti to, kas vyko praeitos kadencijos metu. Noriu pristatyti mūsų politikos departamentą. Jį sudaro e, ekspertai, tyrėjai, parlamento komitetai turi paskirtą tam tikrą biudžetą tyrimams ir koordinatoriai gali naudotis to biudžetu, nagrinėdami įvairias įdomias temas. Pavyzdžiui, referuodama į ką tik įvykusią diskusiją. Aš paminėsiu, kad 2005 metais Teisės reikalų komiteto prašymų mes pradėjome tyrimą dėl autorių teisų kolektyvinio valdymo. Taigi tai vienas iš mūsų darbų pavyzdžių. Mes turime savo biudžetą, mūsų žmogiškiai ištekliai yra riboti. Aš noriu pristatyti ponę Robertą, kuri yra teisinių reikalų ekspertė. Aš dirbu ir su kitais komitetais - Lybe, Konstitucinio reikalų komitetu, Moterų teisų komitetu ten netrukus turėsiu vykti, todėl trumpai paaiškinsiu, ką jums pateikėme. Tai yra tam tikras dokumentų rinkinys. Tikiuosi, kad jis jums bus naudingas, jis pritaikytas kiekvienam nariui pagal jo gimtąją kalbą. Mes parengėme dokumentus tą kalbą ir taip pat išoriniams dokumentams Mes parengėme dokumentus kitą kalbą. Jūs arba jūsų asistentai galite iš to rinkinio išimti dokumentus, kurie jūsų nedomina ir domėtis tais dokumentais, kurie jums svarbus. Bendrabiaudami su jumis ir jūsų asistentais, padėjėjais, mes tikime su jumis bendrabiauti. Pavyzdžiui, atnaujinti šią informaciją jums tada, kai priimami nauji teisės aktai. Taip pat tikimės tą informaciją pateikti jums elektroninę formą, kad galėtumėt vežtis ir į Strasbūrą. Taigi, raginčiau narius, kaip galima daugiau pasinaudoti šiuo pasiūlymu. Mūsų darbuotojų ištekliai, aišku, yra riboti, tačiau mes glaudžiai dirbsime, dirbame su sekretoriatu. Mes stengiamės įsigilinti į klausimus per tam tikrą laiką, taigi šiek tiek užtrunka Mes negalime atsakyti į individualius kreipimusis. Jeigu tam tikras narys nori atlikti kokį nors tyrimą, tai jis turi kreiptis per komitetą. Ir jeigu, aišku, projektas viršė mūsų biudžetą arba žmogiškusius išteklius, tai mes juos atsirenkame pagal prioritetus. Tai tiek pirmininkė, žinau, kad jūsų darbo tvarkė labai užimta. Pirmininkas, ar būtų klausimų? Thank you. Thank you very much. Let's go to point. Ačiū Jums. Dabar aptarsime darbo atvarkės 15 klausimą. Kova su pavėluotais mokėjimais. Ponas Baldasarė yra pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Direktyva dėl pavėluotų mokėjimų galioja nuo 2002 metų rūpiučio. Ji taikoma tik tai komerciniams sandoriams, o ne vartotojų sandoriams. Europos komisija atliko arba finansavimo du tyrimus. Ir iš jų aiškėja, kad tos nuostatos yra veiksmingos reglamentuojant komercinius sandorius. Tačiau vis dėlto labai daug mokėjimų atliekama pavėluotojai. Dažnai pažeidžiamos sutarties arba atsiskaitimų sąlygos. Dalis problemos yra rinkos struktūra, konkurencinės nuostatos. Kai, kurio, kai kurie rinkos dalyviai yra gerokai stipresnėje pozicijoje nei jų partneriai. Dabartinė ekonominė situacija kelia sunkumų visoms verslo įmonėms, kreditoriams ypač sunku, taip pat sunku mažoms ir vidutinėms įmonėms ir joms labai reikėtų sistemos, kuri padėtų valdyti vėluojančius mokėjimus. Direktyva 2015 numato tam tikras sankcijas, tačiau praktikoje tos sankcijos ne, nepritaikomos, todėl skolininkai nejaučia spaudimo sumokėti skolas. Ir taip sudaromos sąlygos nemokėti skolų laiku. Valstybinės, visuomenės organizacijos kartais taip sprendžia savo biudžeto problemas atidėdamas mokėjimus kitiems finansiniams metams. Komisija pateikė įvairiausių pasiūlymų. Ir įvertino situaciją, mano, kad per metus tokių vėlančių mokėjimų būna 1864 milijardai eurų vėlantis mokėjimai daro neigiamą įtaką grinųjų pinigų srautams ir taip kelia grėsmę mažų ir vidutinių įmonių gyvavimui. Komisija siūlo direktyvos projektą, siūlo peržiūrėti likščiol galiojusią direktyvą ir siūlo naujų dalykų. Tai yra verslo įmonėms, kurios yra skolininkės, taip pat e, viešosiams institucijoms, skolininkėms numatoma įvairių priemonių. Čia yra skirtumų. E, valstybinės įstaigos savo finansus valdo visai kitaip negu verslo įmonės. Joms negalioja tam tikri apribojimai. Ir todėl svarbu, kad sankcijos už vėluojančius mokėjimus būtų pakankamai griežtos. Komisija pabrėžia, kad valstybėse narėse viešojo sektoriaus sutartys jų suma sudaro maždaug 1943 milijardų eurų. Tai viešieji pirkimai. Bendryje turėtų pasistengti pagerinti kreditorių padėtį. Pasiūlymo pagrindiniai aspektai yra štai tokie. Harmonizuoti nustatyti bendrą laiką, per kurį turi atsiskaityti valstybinės institucijos, tai 30 dienų, o už vėluojantį mokėjimą būtų numatyta bauda arba kompensacija. Reikia numatyti ir mokėjimo grafiką, ir baudų arba dėlspinigių grafiką. Siūlomos įvairios sumos - 40 eurų už skolą, kuri mažesnė nei 1000 eurų, 70 eurų už skolą, kurio suma tarp 1000 ir 10 tūkstančių eurų. 1 procentas už skolą, kuri viršė 10 tūkstančių eurų. O jeigu skolinga valstybinė įstaiga, tai suma, dėl pinigų suma turėtų būti 5 procentai skolos sumos. Taigi sankcijos numatomas griežtesnės valstybinėms įstaigoms, kad e, kaip atgrasimo priemonė, kad jos nefinansuotų savo biudžeto mokėjimų sąskaitą. Taigi toks skirtumas lyg šiol valstybėms, valstybinėms įstaigoms tokios nuostatos nebuvo numatomos, Bet dabar mažoms ir vidutinėms įmonėms turėtų būti lengviau išsireikalauti skolą. Buvo siūloma labai mažas sumas, tačiau komisija tai atmetė dėl deminimis taisyklės. Dar viena nuostata dėl neužginčytų mokėjimų arba neužginčytų skolų. Turime kovoti su sutarties sąlygų pažydinėjimu, piknaudžiavimu. Kai kurios sutarties nuostatos gali būti laikomos nevykdytinomis, jeigu, jeigu jos akivaizdžiai pažeidžia kreditoriaus interesus. Pavyzdžiui, nuostatos, kurios numato, kad už vėluojantį mokėjimą nenustatomos palūkanos. Tokios nuostatos turėtų būti laikomos nes neteisėtomis, nesažingomis. Tai turėtų padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, joms lengviau turėtų būti kreiptis į valstybių teismus dėl tokių nesažininkų sutarties nuostatų. Toliau dėl susigražinimo procedūrų nustatyta 90 dienų terminas. Ši nuostata nustatoma visoms valstybėms narėms. Šitą nuostatą reikia matyti Briuselio pirmojo reglamento kontekste. Šis pasiūlymas papildo tam tikrus teisės aktus, kurie jau galioja mažosiams ir vidutinėms įmonėms pagal šią nuostatą lengviau būtų kreiptis į teismus dėl skolos išieškojimo ar vėluojančio mokėjimo. Yra dar viena nuostata, kurį pareigoja valstybės narės užtikrinti skaidrumą dėl iš šios direktyvos išplaukiančių teisų ir pareigų. Taip pat skaidrumą dėl taikintinos palūkanų normos. Manyčiau, kad šis pasiūlymas pakankamai drasus ir reikalingas. Jis gerokai turėtų pakeisti esamą padėtį, turėtų užtikrinti, kad daugeliu įmonių situacija pagerės, o to dabar nepaprastai reikia. Ačiū toliau ponas Masi. Ačiū, panė pirmininkė. Sutinku, kad tai labai yra svarbi direktyva. E, ir čia mums labai svarbu, kad e, administracija, ypač e, viešos teisės reglamentuojama, turėtų suprasti, kad reikia laikytis taisyklių. Ir iš tikrųjų šeši žmonės iš aštuonių gali e, tikrai subalansuoti biudžetą, kai dabar susidurėme su praktika. Tačiau e, yra labai svarbu, kad iš tikrųjų samoningumas būtų didinamas. Aš, aš dirbau vietos e, savivaldybėje ir sukaupiau tokią patirtį, kad dabar bijau, kad šitas tekstas iš tikrųjų galėtų sukelti neigiamų pasiekmių, kurios kartais būtų netgi absurdiškos. Aš pažįstu Ispaniją per gerai ir, ir e, administracijose paprastai yra linkstama e, taikyti neigiamą praktiką, tai yra blogą praktiką. E, e vadinasi, e, vietos administracijos arba apskritai e, viešųjų e, institucijų administracijos nėra linkusios sumokėti laiku. E, netgi yra kai, kai kada įkūriamas naujos institucijos, kad būtų užmaskuojami šitie vėluojantis mokėjimai. Bet kokia atveju mes turėtume e, saugotis tokios praktikos jau taryboje buvo diskutuota šią temą. Ir šita tema buvo tarsi neutralizuota, tarsi nuslopinta, taip atrodo e, panašiai ir vystant diskusiją su mumis. Tačiau tokiu atveju kyla pavojus, kad a, e, a, e, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse kartais netgi atsakoma tų teisių, kurios buvo įgytos. Čia aš galvoju apie e, Ispaniją, kad tai, tai ten pavadinta, ten sakoma, kad e, e, viešos teisės subjektai negali būti konfiskuojami. Čia tai, buvo, e, tai buvo suformuoluota ir tarybos. Tai sakėte, tačiau mes negalime su to sutikti. E, būtent, kad e, atvirkščiai tai yra, kad galima e, konfiskuoti viešos teisės subjektus. Tačiau tai tokiu atveju mes turėtume keisti visą Ispanijos teisės sistemą. Ir aš e, taip pat girdėjau, kad panašia kryptimi taip pat eina ir taryba. Ir man atrodo, kad bausmės e, štai viešosioms institucijoms iš tikrųjų yra per didelės. Čia mes kalbame apie 5 procentus Man atrodo, kad mes turim pristaikyti prie praktinės situacijos ir skaičius sumažinti. Ačiū, e, panas Pironė. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, pagirtina e, tai, ko mes siekiame šią direktyvą, net jeigu aš čia išvelgiu kai kurių problemų. Tarp kitko, ketvirtos straipsnio trečia dalis. Ten kalbama jeigu skolininkas e, nėra atsakingas už e, vėlavimą, tai, tai iš esmės, tai kas yra kitas dar atsakingas? Iš tikrųjų, skolininkas paprastai yra atsakingas už tai, kad jisai vėluoja sumokėti. Kas dar gali būti kaltininkas šito, šito vėlavimo? O, o kada jisai, sakykime, yra atsakingas už vėlavimą, o kada ne? jeigu, pavyzdžiui, kreditoriui e, e, nesumokama kompensacija, tai kada, kokiamis sąlygomis, tai iš tikrųjų yra šitą, truputį jokinga šitą formuluotę. Pavyzdžiui, dabar e, dėl bylinėjimosi išlaidos. Ar jos čia yra įtrauktos ar ne? mes žinome, kad jeigu mes tūkstantį eurų norime išieškoti, tada mes turime sumokėti 2000 ar netgi daugiau e, bilinėjimuose išlaidų sumokėti. Iš tikrųjų, tai paprastai išlaidos yra didesnės už išieškomą sumą. Dabar dėl 90 dienų. Tai, ieškojimas vyksta per, per 90 dienų. Tai įmanoma padaryti, tačiau problema yra ta, jeigu, bet, jeigu mes pasinaudojame e, teisinėmis priemonėmis, kuriomis užginčijame šitą išieškojimą. Tai tada sustoja visas procesas. Mes turime pasakyti, kad jeigu ir užginčiamas šitas išieškojimas, tada nuo teismo sprendimo, sakykime, yra skaičiuojamas šitas, šitas terminas. Uh, Taigi mes pasakėme, per 90 dienų e, galima išieškoti šitą, e, šitą sumą, kurią vėluojama sumokėti, tai nieko mums nepadės. Iš tikrųjų, tai yra labai iš miglota formuluotė. Iš tikrųjų, e, maži E, tai yra pirmos instancijos teismai e, per dviejus metus paprastai išieško tą sumą, e, tiksliau ten priima sprendimas dėl sumos ieškojimo, o kitose kitų instancijų, aukštesnių instancijų teismuose trunka dar ilgiau. Ir visą tai trunka labai ilgai. Ačiū. Ačiū, pan pirmininkė. Aš, aš esu m, mm, šiame komitete naujokas, tačiau aš e, susipažinęs su šita tema. Imkė e, komitete, mes jau pastarai savaitę diskutavome šio klausimu ir aš norėčiau e, šią temą pasakyti. Štai ką, iš tikrųjų, čia mes kartojame e, tos pačius klausimus, kuriuos mes kita, kitame komitete jau aptarėme pastarąją savaitę ir galbūt būtų labai neblogai jeigu mes aptartami e, faktinės aplinkybės e, aptardami atsižvelgtume į tai, kas ap, ap, aptariama ir imko komitete, kad būtų suderintas šitas darbas. Nes iš tiesų mes jau parengėme ir e, mūsų darbo atvarkės, e, ką mes aptarsime, Mes jau e, pažvelgėme į tam tikrus teisės aktus ir tam tikrus faktus. Aš iš tikrųjų, e, manęs neįtikino šitas pasiūlymas, kad mes. Čia mes e, sulyginsime arba suvienodinsime teisės subjektų padėtis. Iš tikrųjų, man atrodo, kad iš tikrųjų mes padidinsime biurokratiją ir mažiau skaidrumo užtikrinsime, o to mes nesiekime. E, dabar dėl e, darbo tvarkos. Taigi, kaip, e, taip, kaip dabar atrodo, ar Inko, ar Jūri komitetas yra atsakingas uh, už šią temą? Ne, mes esame atsakingi. Čia iš tikrųjų priklauso nuo pirmininko, pirmininko suveigos. Ji nusprendžia paprastai kas atsakingas už kurias rytį, kuris komitetas. Kas dar norėtų pasisakyti? Aš norėčiau dar e, e, pas, <laughs> pastebėti dar vieną dalyką. Mūsų IMKO komitetas taip pat reagavo. Tai iš tikrųjų politinės diskusijos čia reikėtų. Čia frakcijų vadovai turėtų pasikalbėti, kasgi čia. Uh, E, užsiims šią temą. Ir aš manau, o, Europos parlamentas e, iš, iš tikrųjų veiktų veiksmingiau, jeigu mes politinį sprendimą priimtume. Ačiū, Pelserė. E Pradėsiu nuo antro galo, kalbant apie kompetencijas tarp imko ir mūsų komitetų, tai atitinkami, atitinkamas institucijos, atitinkamas forumas nuspręs. Manyčiau, būtų sunku reikalauti, kad kažkas, kas yra esmingai susijęs su civilinė ir prekybos teisė būti svarstoma ne jūri komitete. Tačiau, žinoma, pirmininkų suėga nuspręs, o mes e, dirbsime laukdami jų galutinio sprendimo, kuris komitetas bus pagrindinis. Aš suprantu, kad kai kuriuose valstybėse, daugelį valstybių narių dėl to gali kilti sunkumo, Aš pats dirbau vietos valdžios administracijoje, tad man pažįstami e, tie mechanizmai, kurie kartais vėluoja ne dėl to, kad administratorius dėl blogos valios kažką daro, kartais finansavimo mechanizmai nėra susiję, nėra, nė, nė, nė, nesikorieliuoja su tuo metu prieinamais pinigų kiekiais. Bet antra vertus, daugelis minėjo ir įmonėms kylančias problemas. Ir jeigu įsivaizduosite, kad e, dabar, kai susidurėme su krizės padariniais, e, vyriausybėms sunku surasti pinigų anticiklinių pagrindų, tai savaime suprantama būtų paprasčiau, jeigu vyriausybė ir e, vietos valdžios institucijos tiesiog susimokėtų savo skolas laiku. Tai jau savaime būtų labai geras paramos mechanizmas verslui. Čia ponas Peronė kėlė tam tikrų prieštaravimų. Yra argumentų, kad 90 dienų taisyklė būtų griežtesnė, kad po 90 dienų laikotarpiu e, galima jau būtų kreiptis į teismus. Kadangi sunku ginčyti tokia gyvendinama teisė, nes ji, ji, ji remiasi rimtų pagrindų, tai reikštų, kad e, vietos valdžios e, institucijai tektų ne tik susimokėti savo bilinėjimuose išlaidas, bet ir kreditoriaus išlaidas. Taigi, greta tų teisinių bilnėjimas išlaidų dar reikėtų susimokėti baudą, 5 procentų baudą. Ir vargu, ar tai galima būtų pagrysti tinkamo finansų valdymo principais. Pirmininkas siūlo dabar pereiti prie 19 punkto, nes turime balsuoti, laikas spaudžia, tada sugrįžime prie 16 punkto. Taigi, 19. Derinimas. Ne. Taip, derinimas reguliavimo procedūrų ir tikrinimų. Ir dabar suteikiu žodį pranešėjui Jozefui Šajer. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pristatyti Jums e, būsimą balsavimą. Mes tęsime procesą, kuris ir, ateityje, e, kuris ir praeitie buvo jau pradėtas. Vakar Envi komitete svarstėme šį dalyką, nes e, visi teisės aktai šiame penktame komitologijos pakete buvo Envi komiteto kompetencijos srityje. Kaip ir praeitie, puikiai bendradarbiaujame su Envi e, šiame, šioje srityje. Aš e, siūlyčiau, kad e, visi pakeitimai, kuriuos teikia Envi komitetas, būtų priimti Sorry, it's not my telephone. Uh, but uh, so uh, on the comitology uh, procedure. Taigi, grįžtat prie komitologijos procedūros, noriu pasiūlyti, kad e, e, visos pataisas turėtų būti priimtos, kad galėtume mm, užsitikrinti stiprią poziciją dėrybose su taryba. Turiu pasakyti, kad tai labai smarkiai techniškai, te, techniški klausimai, bet e, tai vienas iš atvejų, kai mes ketiname e, sustiprinti parlamento galės. E, rinkimų kampanijoje daug kalbėjome apie demokratijos būklę Europos Sąjungoje. O šie pakeitimai sustiprins parlamento galės Todėl turėtume pasinaudoti šią galimybę, tomis galimis pasiremti. Šia prasme, aišku, kad e, šis dokumentas yra labai svarbus. Peržiūrėjome beveik visą jį, dabar artėja jau Lisabono sutarties įsigaliojimas ir tai reiškia, kad teks mums iš naujo pradėti derinimo procesą, bet iki to galime e, pasitreniruoti, pasirenkti tam darbui. Norėčiau padėkoti NV komitetui už gerą bendradarbiavimą. E, kaip sakiau, galime paremti visus devynis pakeitimus, yra taip pat ir mano pateiktas mūsų pakeitimas. Iš tikrųjų, tai yra daugiau e, techninis pakeitimas, bet aš manau, kad mes ir toliau galime tęsti e, šį darbą. E, galime dirbti su taryba. Aš tik noriu pabaigti skubame, taip pat siūlyčiau balsuoti amblok, kadangi problema nekelia prieštaravimo. Pirmininkas, tenka mums balsuoti, ar norite atskirai e, balsuoti, ar galime už visus pakeitimus balsuoti drauge. Balsuosime du kartus ir amblok. Pirmiausia, komisija, dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Aišku, kas už, kas prieš, susilaikė tvarka. Dabar dėl, dėl teisėkuros rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš, nėra susilaikiusi. Grįžkime prie ponios Lichtenberg. No, the secretary wants to vote against uh, Mrs. Lichtenberg, of course. punto, punto. I punti dai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 Kas už? Ačiū. Kas prieš? Nėra, nėra susilaikiusių tvarka. Baigiame. Vadinasi, dabar galime grįžti prie ponios Lichtenberg pasisakymo. Pagaliau, turiu atsiprašyti, truputėlį skubu, e, šiuo metu vyksta dviejų komitetų posėdžiai sunkoka man mm, persiplėšti tarp dviejų klausimų. Ataskaita apie įgyvendinimą turiu pasakyti, kad kol kas <laughs> dokumentas neatvyko. Dokumentas neatvyko. Aš et, iš tikrųjų galiu ir vokiškai kalbėti. Taip ir kalbėsiu. Iš tikrųjų, e, dokumentų dėl pagrindo dar nėra pateiktų. Aš, komisija man pateikė informaciją, kad lapkričio mėnesį mes gausime tos dokumentus. Aš norėjau tik tai iš e, anksto kitiems e, komiteto nariams pasakyti. Aš norėčiau būsimose diskusijose labai smarkiai kreipti dėmesį į vieną dalyką, kuris pasaraisiais metais vis labiau aiškėja Būtent, jeigu yra e, procedūrų dėl pažeidimų, jeigu komisija, pavyzdžiui, e, turėtų įsikišti, kaip, pavyzdžiui, e, sutarčių, kaip sutarčių sergėtoje Europos lygiu, tai būtent, kad būtų įgyveninami Europos teisės aktai, tada vis labiau matosi, kad visas paketas iš tikrųjų gražinamas yra valsty, valsty, e, valstybei nariai. Tai yra to, to, tokia problema. Nes iš tikrųjų e, tokias procedūras yra susijęs kartais su piliečių e, skundais, kurie registruoja, kurie pažymi, pavyzdžiui, kad yra pažeista bendrijos teisė. Ir tokie dalykai sako, kad iš tikrųjų, kad Europos lygmenių prarandamas pasitikėjimas Europos teisės baze. Jeigu, pavyzdžiui, Europos teisės aktas, jeigu jis, ne, jeigu jis yra neįgyvenintas, jeigu jis buvo pažįstas, iš tikrųjų, jisai gražinamas yra toms valstybėms narėms, būtent toms, kurios neįgyvenino to teisės akto. Todėl aš manau, kad mes šioje srityje mes esame labai įsipareigoję įgyvendinti Europos teisę, sekti, kaip jinai įgyvendinama. Tai būtent, kad komisija turi užsiimti. Ir mes kartu su komisija iš tikrųjų turime stebėti šios procesus. Jeigu mes šių procesų nestebėsime, nekontroliuosime, tada susidursime su problema, kada e, Europos piliečiai e, paklaus, paklaus mūsų visiškai teisingai, jeigu mes jūs išleidžiate priimate ES teisės aktus, Ir valstybė narė sako, ne aš negyvensiu jų, ne aš jos e, pažeisiu ir man nieko nesitiks. Ir jeigu tie pažeidimai nebus e, e ištaisyti, tada kaip tie e, piliečiai galės pasitikėti mūsų apskritai teisės aktais ir Europos Sąjunga. Tai būtent tai yra mūsų užduotis siekti, kad to nebūtų. Ir jeigu jūs sutinkate, aš e, būsimajame pranešime, e, aš būtent akcentuosiu šitą dalyką, šitą e, nebaudžiamumo jausmą. Nes iš tikrųjų apie tai mes turime diskutuoti, nes iš tiesų Europa taps tarsi popierinė antimi. Kaip dabar priešininkai ES ir apibūdina ES. E, e, ir aš norėčiau labai išsamei išnagrinėti šitą klausimą ir e, būtent kreipti kuo didžiausią dėmesį į šį klausimą. Ir lakryšio mėnesį norėčiau, kad šitą diskusiją būtų tęsiama remiantis gautais dokumentais. Ir iš tikrųjų aš esu atvira visiems jūsų pasiūlymais, pasiūlymams. Kaip jūs manote, ką, į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį. Iš tikrųjų mes organizuosime dar netgi klausimus kurie bus skirti būtent šiai temai. Ačiū Jums. Speroni. Dėkuoju, panas Peroni. Ačiū pirmininkė. Puikiai žinau, kad kiekvienais metais tokios ataskaitos sulaukiame ir kiekvienais metais aš paaiškiu nepasitenkinimą juo. Galių pasidalinimas, kuri, kuris suformuoltas Montesquieu e, pranešime sako, kad Europos parlamentas e, turi formuluoti teisės aktus, bet neprivalo jų sekti jų įgyvendimą, tuo turėtų užsimti ES teisės tarnybos. Parlamentas neturėtų užsiimti gyvenimo kontrolę. Jeigu įstatymas e, netaikomas, e, ginčyti tokią praktiką, geriausias kelias yra per teismą. Na ir sutarčių sergėtoje yra komisija, o ne parlamentas. Tad tų priežiūros galių e, paskirstimas, e, kai kalbame apie įstatymų įgyvenimą, neturėtų sustelti ties parlamentu. Dėkui pirmininkė, noriu paremti pranešėjo, jos e, darbe iš tikrųjų parlamentoje atitenka svarbi priežiūros funkcija, tai yra parlamentinio darbo dalis. Tuo pat metu sutinku su tuo, ką pasakė ponas Speronė. Turime e, renkti čia įstatymus, bet tuo pat metu turime prižiūrėti vykdomąją valdžią, kuomet ji prižiūri kaip tie įstatymai įgyvendinami. Tais atvejais žinoma, kada tas neįgyvendinimas nėra visiškai radikalus ir tada jau tai teismų reikalas. Dėkui, pirmininkė. Nelabai norėčiau su ponas Peronė e, sutikti. Nebūtų prasmės man čia būti įstatymų leidėja ir paskui nieko nedaryti, jeigu jie neįgyvendinami. Turiu pasakyti, kad e, anksčiau mes puikiai e, bendradarbiavime su peticijų komitetu ir tikiuosi, kad per būsimąjį klausimą mes taip pat pakviesime ir juos, nes būtent jie girdi mūsų piliečių ginčius, kai kas nors netaip yra ir jie gali prisidėti savo indėliu mūsų darbe. Ir man taip pat būtų įdomu pažiūrėti, kaip komisijos eksperimentas vyksta valstybėse narėse, kaip komisijai sekasi ten. Ponas Zvieska. E, rzeczą oczywistą jest, że możemy rozpocząć. Norėčiau padėkoti poniai Lichtenberger už atliktą darbą. Aišku, iš esmės galėsime diskutuoti tik tada, kai ataskaita jau bus pateikta. Tačiau mane tenkina bendroji kryptis. Ir iš tai aš turėčiau, poniai. E, zostav. <laughs> Ir aš turėčiau, poniai e, Speroniai, pasakyti, kad jūs iš tikrųjų <laughs> tarsi idealizuojate visą šį procesą. Jeigu mes kalbame apie ES teisės įgyvenimą, tai mes neturime remtis prielaidą, kad iš tikrųjų komisija tai padarys. Jūs matote, kaip visa tai atrodo per ateinančius metus, per ateinančius 40 metų parlamentas iš tikrųjų turės netgi prisimti tokią kontrolę. Yes, please. No. Yes, yes, please, um, ja, herzlichen Dank für die Unterstützung. Ačiū už paramą. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi jūsų paramą. Aš manau, kad akivaizdu e, yra ataskaita apie e, teisės aktų įgyvenimą ir mes diskutuojame dėl šitos ataskaitas. Tai yra mūsų parlamentinė užduotis. Tačiau aš norėčiau tik tai paminėti trumpai vieną aspektą. Naujos valstybės narės, kurios nesiniai įstojo Europos Sąjungą, tačiau, na, žinoma, prieš šiek tiek laiko, prieš jau keliarius metus, jos turi įgyventi visą Europos Sąjungos teisyną. Ir uh, uh, jos paklausė tos valstybės narės, jos turi gyventi šitie sektus yra kontroliuojamos, tačiau senusios valstybės narės nieko neįgyvendinama. Tai yra arba įgyvendinama žymiai prašiau. Ir tai yra nesažininga. Visiškai teisingai. Tai būtent šito trūksta to sažiningumo. Tai būtent taip yra skaidoma Europa. Jis yra skaldoma, o ko aš visiškai nenorėčiau. Ir todėl aš labai uh, e, e, patekočiau ponia Valės už uh, jūsų paramą. Mes kartu su peticijų komitetu mes e, pažiūrėsime, kokie yra e, pagrindiniai aspektai sprendžiant šios klausimus, kad mes norime e, stipresnės kontrolės, geresnio įgyvendinimo teisės akto. Ir parlamentas turi atlikti svarbią užduotį visame demokratinėme, demokratinėme procese Europoje. Aš norėčiau tai pabrėžti. Ir, ir aš nenorėčiau, kad šitas vaidmuo būtų susilpnintas. Okay, okay, thank you. Let's come to point 17, which is the communication from the Dabar 17 klausimas, tai komisijos komunikatas parlamentui ir tarybai apie Stoholmo programą. Laisvės saugumo ir teisingumo erdvė piliečių labui. Mūsų komitetas dirba kartu su konstituciniu reikalų komitetu ir pilietinių teisų komitetu pagal naują procedūrą, kuri numatyta 51 punkte naujų taisyklių punkte. Ir ruošiame rezoliuciją lapkričio mėnesio plenarniai sesijai. Europos vadovų taryba turėtų patvirtinti Stokholmo programą dar šiais metais, todėl mes įrengėme tą rezoliuciją. Yra trys pranešėjai, ponai Kasinui, Aglar ir aš pats. Mes pateiksime klausimus tarybai ir komisijai ir po to e, pateiksime savo nuomonę, kad galėtume įtakoti e, tarybos parengtą galtinį tekstą. Tai pirmas kartas, kaip 51 taisyklė taikysime. Mes rengdami rezoliuciją šaukėme e, trijų pranešėjų sustikimą spalio 8 dieną, 4 val. Pristatysime rezoliucijos e, projektą ir parlamento klausimus tarybai ir komisijai. jums bus pateiktas rezoliucijos projektas, kurį patvirtins trys pranešėjai spalio 8 dieną, po to seks pakeitimai. Ir paskutinė diena, kada galima pateikti pakeitimus, yra spalio 22 diena, 12 valanda per pietą. Komisija pateiks savo nuomonę, darbinį dokumentą. Bus surenktas bendras komitetų posėdis lakryčio 12 dieną. O po to vyks plenarinė sesija Strasbūrė lakryčio mėnesį. Noriu Jūs patikinti, kad mes dirbame, bendrabiavame kartu. Tai ir pilietinių, piliečių teisių, ir konstitucijų reikalų komitetas, ir mūsų komitetas. Tačiau norėtume, kad rezoliucija būtų viena, bendra. Ir kad prie to darbo prisidėtų visi pranešėjai, tačiau rezoliucija būtų viena. E, struk... Sistemiškai struktūruota. Šis klausimas yra vienas iš svarbiausių, kai mes kalbame apie ES bendrą teisingumo laisvių saugumo erdvę. Parengiamasis darbas parodė, kad norime ne tik tęsti Hagos programos darbus, bet taip pat ir toliau plėtoti bendrąją teisingumo erdvę, ją sustiprinti. Politinių požiūrių reikia atrasti pusiausvyrą tarp saugumo ir teisių. Abu šitie aspektai yra svarbus ir mes norime dar labiau išryškinti e, tos pusiausvėros svarbą. Pone Volis, noriu užduoti klausimą. Ačiū. Pasirinktas metodas yra naujas, todėl mums gan sudėtingas. Mes, manau, daugumai iš mūsų norėtume matyti tokią liniją, kad parlamentas pasirinktų ambicingesnę poziciją nei komisija ir taryba, ypač toje srityje, kurioje kompetencija tenka mūsų komitetui. Tikrai norėtume siekti daugiau, negu kad pasiekta Hagos programa. Jūs teisingai pabrėžite, kad reikia rasti naują pusiausvyrą tarp saugumo ir teisių. Tai yra viena iš esminių temų. Tai leitmotyvas komisija ir taryba pabrėžia, kad svarbiausia yra pilietis. Mes turime užtikrinti, kad ta vizija virstų realybę. Aš neagituoju už peticijų komitetą, tačiau noriu pabrėžti, kad ten yra pateiktas mano parengtas dokumentas. Ten pasiremiama patirtimi iš tų peticijų, kurios buvo pateiktos šiam parlamentui, ypač šioje srityje, apie kurią kalba Stoholmo programa. Taigi yra jau įrodymų arba faktų, kurie nurodo, kokioje srityje Stokholmo programa turėtų veikti veiksmingiau. Tai yra, pavyzdžiui, judėjimo laisvė, šeimos santykiai. Taigi yra naudingų dalykų, kuriuos jūs galėtumėt pasiūlyti kolegoms iš kitų komitetų. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau tik tai pridurti, kad e, Stokholmo e, programa remiasi tuo, kad e, gali būti priimtas bendrijos teisingumo teismas. Mes bandome rasti įvairius teisinius sprendimus įvairiose srityse. Tačiau iš tikrųjų paprastai E, šitie dokumentai yra labai techniški ir sunkiai suprantami piliečiams. O kas yra gerai Stokholmo programoje, kai jinai yra su, lengvai suprantama piliečiai. Čia kalbame e, tą kalbą, kuri yra suprantama kasdieniai e, piliečių veikloje. Ir čia yra mūsų puikiai galimybė parodyti, kad šitas projektas yra skirtas žmonėms, o ne administracijoms, valstybėms ar, ar institucijoms. Aš manau, kad šitas priartėjimas prie piliečio yra pats teisingiausias. Aš e, taip pat e, ketvirtadienį dalyvausiu šitame susitikime. Aš ir esu įsitikinęs, kad būtent e, šitas veikimo būdas yra teisingiausias. Tai iš tikrųjų yra ryštingas tikslas ir aš manau, kad šitas ryštas turėtų būti mūsų pagrindinių leitmotyvų. No more questions. Thank you. Yes. Daugiau klausimų nėra. Atsakyčiau taip. Darbas su bendra ES teisinė erdvė buvo pradėtas Tamperėje. Tie darbai spartėjo, susidūrus su aiškia terorizmo grėsme. Pradėta kalbėti ir apie bendarbiavimą baudžiamosios teisės rytyje. Pasaulio tam tikri įvykiai pareikalavo politinio įsikišimo. Negalima sakyti, kad tai pagelbėjo mums. Taip gal netinkama būtų sakyti, bet tai bent jau paragino mus labiau integruoti mūsų pastangas ir labiau bendarbiauti teisės rytyje. Dabar norėtume, kad nenusloptų dėmesys tai problemai. Jokių būdų Mes norėtume, kad nors anksčiau dėmesys buvo baudžiamiesiams, baudžiamosios teisės klausimus, dabar atkreiptume dėmesį į civilinės teisės dalykus, kurie yra svarbus kasdienė mūsų piliečių gyvenimui. Taip pat vėl reikia vertinti tą pusiausvyrą tarp saugumo ir piliečių teisų. Aš pritariu kalbėjusiam kolegai. Kai kalbame apie civilinės teisės klausimus, tai tam tikri labai specifiniai techniniai klausimai. Sunku apie juos populiariai kalbėti, o mums reikia stengtis kalbėti su ES piliečiais. Naujojo Stokholmo programoje pagrindinis dėmesys tenka piliečiui. Taip pat noriu pabrėžti dar vieną aspektą. Programos mums reikia, tai būtų tarsi manifestas, politinis dokumentas, tačiau programą turi papildyti konkretus teisiniai veiksmai, kurie duotų apčiopiamų rezultatų. Tai dar vienas būdas e, gauti pasitikėjimo, išsikovoti pasitikėjimą tarp Europos piliečių. programa turi būti veiksmų pagrindas, bet mes turime ir nuolat stebėti, vertinti pagal programą vykdomus veiksmus. Pavyzdžiui, imkime Hagos programą. Ne viskas iš tos programos buvo įvykdyta. Taigi, vėlgi turime rasti pusiausvyrą tarp E, programos nuostatų ir jų praktinio įgyvendinimo. To aš tikiuosi iš naujo teksto ir iš parlamento indėlio į naująjį tekstą. Tačiau turime įvertinti ir tai, ką taryba pasiūlys. Mes trys pranešėjai parengsime rezoliuciją, tačiau turėsime vertinti ir, tai, ir tą dokumentą, kurį parengs taryba. 29 darbo tvarkės punktas vartotojų teisės, ponė Volis. Sorry, Chairman. I wasn't aware that you passed the floor to me. Um, this is a, a big uh, file or proposal that... Pirminkė, tai uh, didelis pasiūlymų paketas, kurį paveldėjome iš ankstesnės kadencijos parlamentą. Vidaus rinkos komitetas parengė pranešimą dėl komisijos pasiūlymo, kuris jau svarstomas ilgą laiką, siekiant parengti teisės aktus, kurie įvairias vartotojų teisės direktyvas padarytų nuoseklesnėmis. Prasidėjo nuo bandymų e, sudėti draugin aštuonias direktyvas, Na, o dabar kalbame apie pasiūlymą apie keturias ankstesnės vartotojų teisų direktyvas dėl sutarčių, dėl kurių derimasi neprekybės kitose patalpose, dėl nesažiningų sąlygų sutarties su vartotojais, dėl vartotojų apsaugos susijęs nuotolinės prekybos sutartimis ir dėl vartojimo prekių pardavimų. E, mums sakoma, kad e, reikia, kad e, vidaus rinka tikrai pradėtų veikti, kad vartotojai galėtų pasinaudoti vidaus rinkos privalumais, kad veiktų viena rinka, o ne 27 atskiros rinkos ir tokiu būdu būtų geriau saugojamas vartotojų teisės. Šia prasme siekiama didesnio suderinimo lygmens. Reikia pasakyti, kad pereitos kadencijos pabaigoje tiek vidaus rinkos komitete ir šiame komitete dėl teikiamo pasiūlymo buvo išreikšta nemažai nuogastavimo. Jūs matysite tuos nuogastavimus susumuotus atitinkamame e, darbinėme dokumente. E, buvo susirūpinimo dėl siūlomo suderinimo, harmonizavimo lygmens, nes priklausomai nuo to, kokį lygį pasirenkate, galite pakirsti kai kurių valstybių narių nuostatas, kurios numato aukštesnį vartotojų teisų apsaugą. Tai taip pat neleistų valstybėms narėms ateityje priimti vartotojų teisės nuostatų, kurios būtų griežtesnės negu tos, kurias numatomas bendryjų lygmenių. Taigi buvo toks nuogastavimas drauge ir dėl e, to reikalavimo sutarčių 19 straipsnėje, 95 straipsnėje, kad e, derintis e, būtina siekti aukštesnio vartotojų apsaugos lygio. Taip pat e, susidurime su problema, kad e, derindami e, vartotojų teisės bendrijų lygmenių turime atsižvelgti į galimą vartotojų apsaugą nacionalinių lygmenių, nes skirtingose valstybėse narėse sutarties e, sulaužimo atveju numatytos teisinės apsaugos priemonės yra skirtingos. Taigi, e, svarstant paketą iškilo e, virtinė problemų, komisija įsipareigojo pažvelgti, išanalizuoti tas problemas ir, ir mums tada pateikti ataskaitą ir tai turėtų įvykti gruodžio mėnesį. Tad procesas vis tęsiasi, laukiame tos ataskaitos. Manau, kad e, svarbu, jog kolegos suprastų, jog mūsų komitetų iškyla dar didesnė problema. Daug metų dirbame tikėdamiesi, kad bus įgyvendintas e, Europos e, sutarčių projektas, e, kur kalbama apie vadinamąją draft common frame of reference savoką. Vis komitetui e, todėl kyla susirūpinimas, kad e, e, noras dabar įtraukti tik tai keturias vartotojų apsaugos direktyvas ir nenoras įtraukti tą vadinamąjį sutarčių teisės projektą yra galbūt klaida. Tad e, šis klausimas jums darbo tvarkė įtrauktas kol kas tik tai kaip tam tikra įžanga. E, o Beje, vėliau, kai kalbėsime apie C departamento darbą, jūs pamatysite, kad jie yra atlikę keletą labai įdomių studijų. Jos verta vertas mūsų dėmesio. Na, o prie šio klausimo turėtume sugrįžti po to, kai komisija mums pateiks savo pasiūlymus, kaip sakiau, tai turėtų įvykti gruodžio mėnesį ir tada galėtų parlamentas toliau galvoti, ką daryti su tomis konkrečiomis keturiomis direktyvomis. Pone Ngalų. Ačiū pirminkė, noriu padėkoti poniai Volis už šį darbo dokumentą, jis labai vertingas. Šį kelią labai svarbų klausimą, o konkrečiai klausia apie komisijos pasiūlymą ir e, bendresnį tą, e, komercinių sutarčių bendrąją teisinę bazę. Bet komisijos pasiūlyme e, nuorodos į tai nėra. Tad čia tarptų dviejų dalykų nėra dėrėjimo. Yra ir dar vienas klausimas. Ar e, šis komisijos e, projektas yra tik tai alternatyvus teisinis instrumentas. Ar tai ir yra vartotojų teisės sutarčių projektas? Daugiau norinčių pasakyti nenori. 30 punktas keitimasis nuomonėmis dėl Europos teisingumo teismo sprendimo. Sí. The legal service. Žodis teisės tarnybai. Dėkoju, pirmininkė. Iš tiesų, dėl e, teisinio pagrindo teismas pastaruoju metu priėmė uh, nemažai įdomių sprendimų. Mes savo komitete kaip tik ir turime pažvelgti į a, teisinį pagrindą. Tartutinio airijos fondo byloje čia parlamentas teisėsi su taryba ir eina kalba apie teisinį pagrindą reglamentui kuris e, reglamentuoja bendrijų paramą Airijai nuo 2007 metų e, iki 2010 metų. Eina kalba apie e, pažangos skatinimą Airijoje, apie susitaikymą tarp nacionalistų ir unionistų. Reglamente yra išdėstamas pasiūlymas dėl paramos. E, komisija siūlo remtis 308 e, sutarčių straipsnių, o Teisės reikalų komitetas mano, kad šis teisinis pagrindas nėra teisingas ir kad turėtų būti e, remiamasi e, 159 straipsnių, kuris numato bendrą sprendimų prieimimo procedūrą su taryba. Po komiteto nuomonės ir jūsų rekomendacijų mes pradėjome procedūrą tiesingumo teisme, skusdami tarybos taikomą procedūrą. Sprendimas buvo paskelbtas gruodžio trečią dieną ir teismas pareiškė, kad sutinka su parlamentu, kad ekonominė ir socialinė politika turėtų būti įgyvenima būtent šiuo teisiniu pagrindu. Reglamente numatomas konkrečios veiksmų priemonės, kurios yra daugiau negu kad socialinis fondas. Tačiau e, teismas taip pat pareiškė, kad nors ir aišku, kad reglamento tikslas susitelkė ties ekonominė ir socialinė sąnglauda, negalima atmesti, kad kai e, šis fondas naudojasi bendrijos indėliu ta veikla nebus vien tik tai ekonominiais ir socialiniais interesais. Taigi teismas galvoja, e, kad straipsnio 259 nepakanka ir kad reikia taip pat remtis ir 308 sutarčių straipsnių. Taigi e, pagal e, tai teismas anuliuoja reglamentą iki tol, kol tas teisės dokumentas nebus priimtas pagal deramą teisės pagrindą. Tai mums yra paranku ir dabar sprendimas dėl reglamento turės būti priimamas bendro sprendimo prieimimo procedūros pagrindu. Tačiau e, yra ir dar vienas aspektas. E, e, teismas čia nutolo nuo precedento teisės Nes jeigu pažiūrėsite į 308 straipsnį, tai tuo pagrindu būtų labai sunku taikyti e, tokių fondų lėšas ateityje. Teismas taip pat mm, pareiškė, kad pagal teisės pagrindą reikia e, vienbalsio sprendimo taryboje. Tai bus labai sunkiai suderinama. E, bendro sprendimo e, prieimimo procedūra ir pritarimo procedūra sunkiai suderinamos, nes tai iš esmės reikštų, kad iš tikrųjų bus taikoma e, bendro sprendimo prieimimas. Pažiūrėsime, kaip e, reikalas vystysis ateityje ir matysime, ar e, teismas ir toliau laikysis tendencijos nesilaikyti precedento teisės, ar tai buvo tik tai vienetinis atvejas. Taigi dabar eina kalba, iš principo kalbama apie 159 straipsnį, kur kalbama apie bendrijų kompetenciją ir 308 straipsnį, kur kalbama apie atskirus konkrečius atvejus. Žinoma, jeigu turėtumėte klausimų ar daugiau informacijos apie šį teismo sprendimą, visada esame pasiruošę jums padėti. Turiu taip pat pasakyti, kad yra priimtas dar vienas teismo sprendimas dėl e, atliekų perdavimo. Čia vėl uh, eina ginčas uh, tarp uh, to, kurį straipsnį taikyti, ar 175, kuris yra susijęs su aplinka, ar 133, kuris susijęs su um, prekybos dalykais. E, teismas nusprendė atiduoti pirmenybę 175, tai yra aplink, aplinkos auginiam straipsniui. Taigi čia e, byla kiek paprastesnė. Taigi, susumuojant, e, šiuo atveju teismas sugrįžo prie klasikinio požiūrio, tai yra e, precedento teisės. Na ir dar vienas teismo sprendimas dėl tarptinklinio ryšių e, reglamento. Reglamentas rėmėsi vidaus rinkos teisė, tai yra bendra, bendro sprendimo prieimimo procedūra. E, Ta sprendimą ir teisinį pagrindą apskundė Britų e, telefono kompanijos Vodafone ir kitos. E, neseniai gavome pirmasias preliminarės išvadas, kurios nėra saisto, saistančios. Išvadose sako, sakoma, kad 185 e, straipsnis e, buvo tinkamas šiam reglamentui, nes užtikrina vidaus rinkos sklandžiam funkcionavimui. E, operatoriai pagal e, šias nuostatas privalo e, reguliuoti savo paslaugų kainas. Kitas klausimas, kuris čia iškilo, buvo subsidiarumo principas ir proporcingumo principas, e, buvo pasakyta, kad jis, e, subsidiarumo principas turėtų būti taikomas, nes veikla vykdoma nacionalinėje valstybėje. Dėl proporcingumo principo buvo nurodyta, kad turint galvoje, kad sprendimas turi tam tikrą e, galiojimo laiką, tai jis taip pat a, e, turėtų, a, e, tai tas principas taip pat turėtų būti taikomas, bet apskritai kalbant, visi tie sprendimai yra Europos parlamento naudai. Ačiū. Turite klausimų? Ponas Masy. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Teisės tarnybai. Tai iš tikrųjų o, buvo puikus profesionalumo jūsų įrodymas, jūs puikiai padarėte puikią santrauką. E, tačiau asmeniškai aš manau, kad e, čia yra keista, jeigu mes e, kalbame apie tai, kad čia iš tikrųjų buvo netikėtumas, kad nėra jokio santykio, sakykime, jokio su teis, buvusia teismų praktika. Tačiau bet kokiu atveju norėčiau pasveikinti jūs, jūs e, laimėjote tose bylose, ir taip pat jums pritarė taip pat e, generalinis advokatas. Ar yra dar klausimų? E, aš irgi norėčiau padėkoti savo ruoštų teisės tarnybai e, už jų darbą ir už dabartinį pranešimą, tai, kuris nušvietė jūsų darbą. Iš tikrųjų, dėkoju jums. Ar yra kitų klausimų? Ne, matau, nėra. Taigi aš norėčiau dabar mm, pranešti kad mūsų kitas e, pranešimas, tai atsiprašau, e, susitikimas bus e, Briuselėje spalio 8 dieną, ketvirtadienį, nuo 14 iki 16 valandos. Pirmadienį, lapkričio 9 dieną, nuo 15 valandos iki 18.30 valandos. Ir lapkričio 10.